So, alle Abstimmlisten sind verteilt. Erstmal guten Morgen. Äh, visi, labas rytas pirmiausiai, äh, pasakysiu, kad visi turite äh, balsavimo sąrašą, mūsų darbo tvarkė labai įtempta. Mes turime operatorių salėje, Lindos Makaven vardu jie atvyko kvietimu. Makaven televizija, galima sakyti. Norėčiau iškart pradėti balsuoti. Pirmasis klausimas. Krisas Deivisas prašo žodžio, prašom. Pirmininkė, suprantu, kad neišversti yra pakeitimai į visas kalbas. Tai prieštarauja mūsų darbo tvarkos taisyklėms. Žinau, kad šešėliniai pranešėjai E, ir pranešė vis tik tai siūlo dirbti, balsuoti dėl man suprantamų priežasčių, bet galbūt kas nors galėtų aiškiai pasakyti, kodėl mes turime balsuoti nesilaikydami darbo tvarkos taisyklių. Wir haben, lieber Chris Davis, wir haben uns darauf geeinigt, als wir die Fristen mes e, pasiekėme susitarimą ir e, esame nustatę tvarkaštį. Buvome numatę, kad pakeitimai bus pateikti anglų kalba ir aš tuomet paklausiu, ar kas nors prieštarauja tokiam pasiūlymui. Tuo metu buvo pasakyta, kad ne. Dabar uh, girdžiu kad Olga Kramer e, nori pasisakyti, jisai nepritarė tokiai procedūrai. Štai jums teiksiu žodį. Visos kolegos šiaip sakė gerai, bus pateikti būtent tokiu pagrindu pakeitimai, įskaitant Holgerį Kramerį. E, kalbu apie pakeitimus anglų kalba. Tuoj Holgeriui Kramer suteiksiu žodį, kad jis galėtų paaiškinti, kodėl jisai dabar nesutinka su taikoma procedūra, dėl kurios sutarėme komitete. Mes norėjome, kad neužtruktų viskas dėl e, vertimo. E, ponas Krameris, ačiū Maties, nekalbėsiu ilgai. Manau, kad darbo tvarkos taisyklės yra parlamento darbui pagrindas ir nemanau, kad galima paprasčiausiai sugalvoti jų nebesilaikyti, kai mums tai patogu šiuo konkrečiu atveju. E, viskas yra labai uh, sudėtinga. Mes turime uh, įsiskaityti tekstus, bendro sprendimo procedūra vyksta. Uh, ir parlamento nariai turėtų turėti galimybę savo gimtają kalbą susipažinti su pakeitimais. Aš nedalyvavau tuo metu, kai jūs e, nutarėte išimties tvarką netaikyti darbo tvarkos taisyklių, bet e, mes turime teisę pasakyti, komitetas aišku turi teisę, kad bus taikoma e, išimties tvarka procedūra. Bet jeigu kartais e, ne išverčiami visi pakeitimai, tai galbūt tada galvokime apie neteisėkuros dokumentus. E, šis dokumentas turi įsigalioti Liepos, turime baigti teisėkuros procedūrą Liepos mėnesį, dėl to mes turime galbūt ir netaikyti tų darbo tvarkos taisyklių. Aš noriu pasakyti, ponui Krameriui, kad mes nesustabdėme darbo tvarkos taisyklių, dirbame pagal e, vieno straipsnio penktos dalį šeštą papunktį. Ir komitetas tokiu atveju gali nuspręsti, kad e, bus nukreipta nuo taisyklių. Šiaip mes labai skrupulingai e, jų laikomės, jūs pats patekėte pakeitimus anglų kalba. Po to sprendimo galbūt reikėtų mums dabar balsuoti, kad susitartume, ar dirbsime toliau, kaip kad susitarėme, ar laikysimės e, darbo tvarkos taisyklių. Tokiu atveju pirmininkas e, reaguodamas į tai, kas buvo pasakyta ne mikrofonas, sako, taigi viskas nuspręsta, dabar galime balsuoti. 11 klausimas, reglamento EB 726-2004 dalinis keitimas susijęs su farmakologiniu budrumu. Antrasis pakeitimas pranešėjo. E, ar pritarėte pakeitimui? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Už prieš susilaikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis atsiimtas, septintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė priimta, pirmasis už, prieš, susilaikė priimta. Dabar e, balsuojame dėl pa, e, projekto viso elektroniniu būdu, su pakeitimais visais projektas dabar. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 47 už, 2 prieš, sulaikė. Kitas elektroninis balsavimas. Ar visi kolegos balsavo? Balsavimas baigtas. 50 už, niekas nebalsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Sveikinu. Dabar e, e, direktyva, septintas pakeitimas, kas už prieš susilaikė, e, atkrito, antras pakeitimas už prieš susilaikė, priimta, aštuntasis, už prieš susilaikė Manau, reikės pasitikrinti dėl aštuntojo pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 13 prieš, 4 susilaikė. Priimta. Devintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Priimta atkrito, ketvirtasis už prieš susilaikę priimta, tiksliau atmesta, sako pirmininkas. Dar kartą pirmininkas pasitaiso priimta. Penktasis. Už prieš susilaikę priimta. Pirmasis už prieš susilaikė priimta. Šeštasis už prieš, susilaikė, atmestas. Projektas su pakeitimais dabar, balsavimas elektroniniu būdu, kaip įprasta, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. 49 už, niekas nesulaikė ir nebalsavo prieš. Toliau. Balsavimas dėl teisėkros rezoliucijos. Dar kartą elektroniniu būdu balsuojama. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 50 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Sveikinu. Linda. Dabar jau į visas kalbas tikrai bus išverstas pranešimas. Kaip kad sutarėme. Toliau. Kriso Deiviso pranešimas dėl bendrosios žuvininkystės politikos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai aš noriu pasakyti, buvo pateikta 560 pakeitimų šiam pranešimui ir aš dėkuoju šešėlėms pranešėjams už tai, kad jie kartu su manimi padirbėjo ir mes sumažinome pakeitimų skaičių, bet to e, dėl, šio, dėl šių pakeitimų sutarė visos frakcijos. Ir tai atspindėta balsavimo sąraše. Buvo pateikti keliai pranešimų, kuriems aš negaliu pritarti. Ir aš todėl siūlau balsuoti prieš šiuos pakeitimus. Pirmiausia, dėl to, kad juose kartojama tai, kas yra pasakyta kitur, arba, pavyzdžiui, pono Ferrero pranešim e, pakeitimai iš tikrųjų peržengia bendro žuvininkistės politikos ribas. Aš nebijoju, kad mes paremsime komisijos e, pasiūlymą ir taip pritarsime būsimo žuvininkistės politikos tvarumui. Ir aš tikiuosi, kad kolegos taip pat nepamirš šio pranešimo ir kalbės su savo kolegomis savo frakcijose. Ir kai birželio mėnesį, Liepos mėnesį, atsiprašau, vyks balsavimas e, žunkistės komitete, šiam dokumentui taip pat bus pritarta. Dėkoju. Na, kaip ką tik pasakė pranešėjas, prakeitimų yra labai daug, taigi mūsų laukia ilgas balsavimas. 58 kompromisiniai pakeitimai. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis e, bendras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis bendras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Devintasis bendras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, sako pirmininkas, kas prieš, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, Susilaikė. Patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Penkioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Septynioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė.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 kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24. kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 25. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 27. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 28, 27. sako pirmininkas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 28. kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 29. kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta 30, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta 31, kas prieš, susilaikė patvirtinta 32, kas prieš, susilaikė patvirtinta 33, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta 34, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta 35 Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta 36. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta krisai. Pakeitimai yra parengti tik tai angliškai, tačiau niekam, niekas tam neprieštarauja. Jūs taip pat neprieštaraujat, ar ne? Gerai, tuomet tęsime balsavimą. Galėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti sekretariatui už jų darbą. Dėkuoju. Toliau balsuojame dėl 149 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 166 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 167, kas už, kas prieš. 167, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 169 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 177. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 178. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 180. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 186. Kas už, kas prieš, susilaikė, Neaišku, reikėtų pasitikrinti. Balsavimo rezultatus balsuojame dabar elektroniniu būdu dėl 186 pakeitimo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas uždaromas. 21 už, 34 prieš. Atmesta. Toliau 190 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 191. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta 192. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta 193. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta 194. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta 12. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta 195. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 196, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 197, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 199 pakeitimas, kas už, susil... kas prieš, susilaikė neaišku. Reikėtų patikrinti balsavimo rezultatus. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 139 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 39 už, 14 prieš. Taigi šis pakeitimas patvirtintas. Toliau, 20, 200. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 201. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 13. Kas už, kas prieš. Gerai, pasitikrinkime. 201 pakeitimas elektroniniu būdu balsuojame. Galite balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 už 27 prieš. Taigi šis pakeitimas patvirtintas. Toliau 13 pakeitimas pranešėjas pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 202 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 208 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 213 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 216 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 217, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 218, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 219, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 221 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 222, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 223 kas už, kas prieš, susilaikė. 223 dar kartą, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 224 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 225 kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinkime. 225. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas. 26 už, 28 prieš. Šis pakeitimas atmestas. Toliau, 226. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 227. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 228 buvo atsiimtas, toliau 229, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 230 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 231 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. A, gerai, norėtų, nu, kad pasitikrintume. 231 balsuojame, balsavimas baigtas. 26 už, 28 prieš atmestas šis pakeitimas. Toliau periname prie 233. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 234. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 235. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikėtų pasitikrinti 235 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas. 31 už, 19 prieš, 4 susilaikė. Patvirtinta. Toliau, 266 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 237 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Toliau, Periname prie 254, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 256, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 257, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 258, kas už, kas prieš, Dar kartą, prašau kelti rankas. 258. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 272. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 273. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 275. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 281. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 292, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 31, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 300, kas už, kas prieš, per nelį greitai, ar ne, balsuojame gerai. 300. Kas už, kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. Toliau. Dar pervečiame vieną puslapį ir toliau 41 pakeitimas. 41. Kas už, kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 334. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 339 pakeitimas, kas už, kas. 46, 45, sako pirmi. Ne, 345 pakeitimas, kas už. 305, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. 335 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas uždaromas. 31 balsavo už, 24 prieš. Patvirtinta. Toliau 336 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 339 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 43 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 44 buvo suimtas, toliau 340, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 343, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, galime pasitikrinti 343 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu, ar visi balsavote. 24 už 31 prieš. Šis pakeitimas atmestas. Toliau 344. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 345. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 348. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. 348 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame, ar visi balsavote. Balsavimas tuomet baigtas. 26 už, 28 prieš. Niekas nesusilaikė, tai reiškia, kad šis pakeitimas yra atmestas. Toliau, 46. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 349. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 350. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Pasitikrinkime. 350 pakeitimas, prašau balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už, 28 prieš atmesta. Toliau 47 pakeitimas. Kas už? 47 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 351. Kas už? Kas prieš? Kas prie, susilaikė? Atmesta. 352. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 363. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 371. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. 52 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 380 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 55 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 57 kas už, kas prieš, susilaikė Patvirtinta. 387. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 388. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 389. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 390. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 391. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta 392, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 393, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 394, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 395, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 398, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 399, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 400, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl pakeitimo numeris 400. Balsavimas baigtas. 22 balsavo už, 34 prieš. Atmesta 401, kas už, kas prieš, susilaikė Patvirtinta 402, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 403 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 61 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 404 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 404 pakeitimas. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimo procedūra uždaroma. 26 už, 28 prieš. Šis pakeitimas atmestas. Toliau, 405. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 406. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 407. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Na, pasitikrinkime gal. 407. Galime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 26 už, 29 prieš. Atmesta. Toliau 4. 422. 420, atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 422, kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku. 422 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 31 prieš atmesta. Toliau 423, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 424, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 425, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau pereiname prie pranešėjo 68 pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 436, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 437, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Toliau 438, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta atmesta. 439. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 69. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 440. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 441. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 71. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 442. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 443. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 444. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 447. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 446, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 445, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 450 pakeitimas, kas už, kas 450. Dar kartą, 450, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 451, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 74, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 453, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 76. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 455. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 456. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 77. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 457. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 458. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 459. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 460 ir 464 kartu balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 461 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 462, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 465, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 466, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta. 78 pranešėjų pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 79 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 80 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 469 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinti. 82 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinti. 83 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 470 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 471 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 84 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 85 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 87 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 88 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 89 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 475, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 476, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 477, kas už, prieš susilaikė atmesta. Toliau. 400. 478. Dar kartą 478 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 479 kas už, kas prieš susilaikė. 479 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 480 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau periname prie 492 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 496 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tol 495, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 506, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 508, kas už, kas prieš, susilaikė, neaišku. Balsuojama elektroniniu būdu dėl 508 pakeitimo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 25 už, 31 prieš. Atmesta. Toliau 507. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. 507 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 35 prieš. Atmesta. 521. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 523 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtasis pakeitimas pranešėjai pateiktas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas antrasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas trečiasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 531 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 105 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 535, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 536, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 537, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 538, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 539, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. 539 pakeitimas. Prašau balsuoti, ar visi balsavote, tuomet balsavimas uždaromas, 22 už, 34 prieš. Atmestam. 540 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 541 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 542, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau konstatuojamosios dalys. 106, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 107, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 108, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 109, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 110, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 111, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 112, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 113 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 114, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojam elektroniniu būdu dėl 114 pakeitimo. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 26 už, 28 prieš, atmestas. 115 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 116 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 117 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 118 kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo patvirtinta. 119. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 120. Kas už? A, šis pakeitimas buvo atsiimtas. Šimtas dvidešimt pirmasis pakeitimas tuomet. 121 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 122 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 123 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 124 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 125 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 126 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas 127, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas 128, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, gerai, pasitikrinkime. 128 pakeitimas, elektroninis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote, tuomet balsavimas baigtas. 31 už balsavo, 26 prieš. Patvirtinta. Toliau, 129. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 129 pakeitimo. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 35 už 21 prieš patvirtinta. Toliau, 130. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 131. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau. 132. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 133. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 134. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 135, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 136, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 137, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 138, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. 139, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 140 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 141 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 142 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 143 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento su visais patvirtinės pakeitimas. Balsavimas elektroninis. Ar visi balsavote? Tai? Balsavimas baigtas. 50 e, komiteto narių balsavo už, niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš ir 8 nariai susilaikė. Sveikiname Krisa Deivisą. Chris, thank you for the management, both. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit und vielen Dank nochmal ans Sekretariat. Ačiū dar kartą sekretariatui už atliktą darbą rengiant balsavimo sąrašus. Iš tiesų, manau, kad nebuvo lengva parengti tuos balsavimo sąrašus. Norėtumėm padėkoti ne tik pranešėjui, bet ir šešėliniams pranešėjams šiuo atžvilgiu. O dabar pereikime prie 14 darbo tvarkės punkto nuomonės projektas dėl Europinės energetikos infrastruktūros. E, nuomonės referentas Pavelas Pok. Pradėkime balsavimą. Taigi 28 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Trisdešimtas pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime, 30 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už, 36 prieš. Viena susilaikė, šis pakeitimas atmestas. 34 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 35 pakeitimas. Ne, pasitikslinkime dėl 34 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas. 53 už, 5 prieš. Juk niekas nesusilaikė. Trisdešimt penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trisdešimt antras pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trisdešimt šeštasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 37 pakinimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 38 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Elektroniniu būdu balsavimas pradedamas dėl 38 pakeitimo. Balsavimas uždaromas. 20 už, 35 prieš. Vienas susilaikė. Pakeitimui nepritarta. 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime 39 pakeitimas, nes neaišku. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 39 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas. 30 už, 20 prieš. Pritarta. 41 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pasitikslinkime dėl 41 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas. 21 už, 36 prieš. Atmesta. 42 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kolegos, balsuokime dar kartą. 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 44 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 45 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 47. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 48. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 50. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 53 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 55, 58. Balsuojame dėl jų kartų, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šešiasdešimt antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šešiasdešimt trečiasis pakeitimas, balsavimas dalimis. Taigi balsuojame dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl antros dalies, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 64 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 64 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 61, atsiprašau, 31 už, 24 prieš, pritarta. 65 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 66 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 67 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 68 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 70 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikslinkime, sako pirmininkas dėl 70 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 34 už, 24 prieš. Pritarta šiam pakeitimui. 71 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 74 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 75 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 76 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 77 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime dėl 77 pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 27 už, 30 prieš. Pakeitimui nepritarta. 78 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 79 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 80 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 81 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 82 pakeitimas, balsuojame dalimis dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pritarta antrai daliai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas. 30 už, 29 prieš. Taigi šiam pakeitimui pritarta. 83 pakeitimas. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 84 pakeitimas. Kas už, kas prieš? Susilaikė pritarta. 86 pakeitimas balsavimas dalimis. Pirma dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antra dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Aštuoniasdešimt penktas pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 87, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 89, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 90, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta Neaišku. Pasitiksinkime elektroniniu būdu dėl 90 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 33 prieš. Atmesta. 91 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Ne, geriau pasitikslinkime, pasitikslinkime dėl 21. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 39 už, 20 prieš. Pakeitimui pritarta. 93 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 92 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 94, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 95, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 96, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 97, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 98, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta atmesta, 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pereikime prie 101 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 102 nebeaktualus, 103 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta Pritarta. 104 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Perkime prie 106 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 107 pakeitimas. Ne. Dėl 100 106 pakeitimo dar pasitikslinkime elektroniniu būdu, ar balsavote visi, balsavimas baigtas. 51 už, 5 prieš. Taigi šiam pakeitimui pritarta. O dabar 107 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 108 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 109 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 110, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 112 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 115 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Neaišku, pasitikslinkime dėl 115 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas 29 už, 27 prieš. Pakeitimui pritarta. 116 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 117 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 118 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 120 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Dėl 120 elektroninių būdų. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas. 24 už, 34 prieš atmesta. 122 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 124 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 125 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta 126 pakeitimas, kas už, ne, 27, 127 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta 128 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 129 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 130 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 131 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 132 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 133 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 134 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 135 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 136 pakeitimas, kas už. Ne, pasitikslinkime dėl 135 pakeitimo elektroniniu būdu. Taigi, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 34 prieš. Taigi atmestas pakeitimas. 136. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 137. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 138 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 139, kas už, prieš. Susilaikė atmesta. 140, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta 144, 141 balsavimas dalimis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 142 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikslinkime dėl 142 pakeitimo. Atsiprašau, sako pirmininkas, dėl 143 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 29 už, 30 prieš, atmesta. Dabar dėl 143 pakeitimo balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dėl konstatuojimų dalių. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Neaišku, pasitikslinkime elektroniniu būdu. Taigi dėl 12 pakeitimo balsuojame. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas. 32 už, 26 prieš. Taigi pritarta šiam pakeitimui. Dabar 13 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta 14, kas už, prieš susilaikė, pritarta 15 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta Pritarta. 16 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 17 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 18 pakeitimas nebeaktualus. 19 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 22 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 23 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 23 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 už, 30 prieš. Taigi atmestas. 24 pakeitimas kas už, kas prieš, Susilaikė. Reikia vėl pasitikslinti elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 24 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas. 24 už, 35 prieš. Taigi atmestas pakeitimas. 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 26. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Atmesta. Dvidešimt šeštasis pakeitimas. Norite pasitikslinti? Gerai, tada balsuojame elektroniniu būdu dėl 26 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas uždaromas. 32 už, 28 prieš. Taigi šiam pakeitimui pritarta. Balsavimas dėl e, nuomonės projekto su pakeitimais. E, balsuojame elektroniniu būdu. Ar balsavote? E, balsavimas baigtas. 51 už, 3 prieš. 3 susil... 5 susilaikė. Norime pasveikinti pranešėją Pavelą Pok už nuomonės projektą, su nuomonės projektu. Next one. Kitas balsavimas. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Kitas darbotvarkės punktas yra penkioliktasis e, bendras žininkystės ir akvakultūros produktų rinkos organizavimas. Jeigu kas nors norite nedalyvauti balsavimo kalbėti, tai eikite iš salės, o tie, kurie norite balsuoti, tai galėsite toj pat balsuoti. 93 ir 105 yra atsiimti tie du pakeitimai paskutinę minutę, taigi nebalsuosime. Pirmasis 54, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaikė. Neaišku. E, tikrinamės dėl šeštojo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už 34 prieš. Atmestas. 55 už. Prieš. Susilaikė priimtas. 7 už. Prieš. Susilaikė atmestas. 56 už. Prieš. Susilaikė priimtas, aštuntasis už, prieš, susilaikė, priimtas, penkiasdešimt septintasis už, prieš, susilaikė, neaišku, labai prašau aiškiai kelti rankas dėl 57, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime elektroniniu būdu. Ar balsavote visi? Baigiame balsuoti. 35 už, 24 prieš e, priimtas. 58 už, prieš. E, kas už dar kartą? 58 prieš, susilaikė, priimtas. 59 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešės, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 60 už, prieš, susilaikė, priimta. 10 už, prieš, susilaikė, priimta. 61 už, prieš, susilaikė priimta. 63 už, prieš, susilaikė priimta. 62 už, prieš, susilaikė priimta. 11 už, prieš, susilaikė priimta. 67 už prieš susilaikė priimta, 66 už prieš susilaikė priimta, 12 už prieš susilaikė atmestas, 13 už prieš susilaikė atmestas, 14 už prieš susilaikė atmestas, Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Šešioliktasis. Ir 68 identiški už, prieš, susilaikė, priimta. 17 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta, 18 už, prieš, susilaikė, priimta, 70 už, prieš, susilaikė, priimta, 19 už, prieš, susilaikė, atmesta, 71 už, prieš, susilaikė, priimtas. 72 už, prieš, susilaikė, atmestas. 20 už, prieš, susilaikė, atmestas. 73 už, prieš, susilaikė, atmestas. 74 už, prieš, susilaikė, priimtas. 75 už, prieš, susilaikė, atmestas. 76 už, prieš, susilaikė, atmestas. 77 už, prieš, susilaikė, priimtas. 21 už, prieš, susilaikė, priimtas 22 už, prieš, susilaikė, priimtas 23 už, prieš, susilaikė, atmestas 78 už, prieš, susilaikė, atmestas 24 už, prieš, susilaikė, neaišku. Pasitikrinsime elektroniškai balsuodami dėl 24. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už 32 prieš. 24 atmestas, 29 už prieš susilaikė priimtas. 80 už prieš susilaikė priimtas priimtas, 26 už, prieš, susilaikė, atmestas, 81 už, prieš, susilaikė, teks pasitikrinti. Balsuosime ne elektroniniu būdu dėl 81. -ojo. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. 25 už 33 prieš. Atmesta. 82 už prieš. Susilaikė. Atmestas. 83 už prieš. Susilaikė. Priimtas. 84 už prieš. Susilaikė. Priimtas. 85 už prieš susilaikė atmestas. 27. E, Atkrenta 86. Taip pat 28. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 29. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 87. Už. Prieš susilaikė, atmestas. 88 už, prieš, susilaikė, priimtas. 30 už, prieš, susilaikė, atmestas. 31 už, prieš, susilaikė, atmestas. 33, sako pirmininkas, ne, 32. Jau balsavome. Balsuosime dėl 33. Už, prieš, susilaikę, atmestas. 90. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 34. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Atmesta. 35 už prieš susilaikė. Atmesta. 91 už prieš susilaikė. Priimta. 92 Norite pasitikrinti? Gerai. Dėl 91. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 36 už 21 prieš. Priimta. 92 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 36 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 37 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 93. Atsiimtas paskutiniu momentu. 94. Už prieš susilaikė priimta. 38. Už prieš susilaikė atmesta. 95. Už prieš susilaikė priimta. 40. Už prieš susilaikė atmesta. 97 už, prieš, susilaikė, atmesta. 98 ir 99. Kartu balsuojame kas už, prieš, susilaikė. Neaiškus rezultatas. 98-99 balsuojame aparatais. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 25 prieš atmesti. 102 kartu kas už, prieš, susilaikę, neaišku. Taip pat balsuosime elektroniniu būdu dėl 100 ir 102. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už, 26 prieš. Šie du pakeitimai vis tik priimti priešingai negu du. Anksčiau buvo 103 ir 104 kartu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesti. 105 atsiimtas. 106. Kas už? prieš susilaikė priimta. 109. Kas už prieš susilaikė? Neaišku. Tikrinsimės dėl 109. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. aiškia balsų persvara priimtas. 37 balsavus už 778 nereikia balsuoti. 41 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 110 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 111 už, prieš, susilaikė, priimtas. 42 už, prieš, susilaikė, atmesta, 403 už, prieš, susilaikė, priimtas, 112 už, Norite grįžti prie 43-ojo? Pasitikrinsime gerai, mielai, prašom balsuoti. 43 elektroniniu būdu balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame. 43 atmestas. 24 už, 33 prieš. Gerai, kad pastikrinome 112 viskas už, prieš, susilaikė, atmestas, 113 už, Norite dar pasitikrinti dėl 112? Ar visi balsavote? Baigiame. 51 už 4 prieš. Ponios ir ponai. Kad geriau matyčiau, kelkite aiškiai rankas. 113 už prieš susilaikę priimta. 114 už prieš susilaikę. Neaišku. Balsuojame dėl 114. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 32 už, 24 prieš. Priimta 115 už, prieš susilaikę atmesta. 44 už, prieš susilaikę priimta. 116 ir 117 kartu už prieš susilaikę priimta. 118 atsiemė autorius, 45 už prieš susilaikę priimta. 46 už prieš susilaikė priimta. Norite pasitikrinti dėl 46 mielai, prašom balsuoti. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už 25 prieš priimta. 47. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 48. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 49. Už, prieš, susilaikė, atmestas priimtas. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė. Neaiškus rezultatas tikriname, balsuojame elektroniniu būdu, ar visi balsavote, baigiame balsavimą. 24 už, 33 prieš, atmestas. 50 už, prieš, susilaikę, neaiškus rezultatas. Dar kartą tikrinamės elektroniniu būdu balsuodami. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 36 už, 21 prieš. Priimtas. Penktąjį atsiemė autorius. 51 kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 52 už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 53 už, prieš, susilaikę, priimtas. Galutinis balsavimas dėl projekto nuomonė su pakeitimais. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 53 už, niekas nebalsavo prieš, 3 susilaikė. Sveikinu pona Pereira. Kitas balsavimas yra dėl e, dokumento, dėl gyvūnų apsaugos juos vežant. Tai yra E, nuomonę Žemės ūkio savo iniciatyvos pranešimui. Noriu Jūs informuoti, kad paskutiniu momentu konsoliduotasis pakeitimas numeris pirmas tapo kompromisiniu pakeitimu ir iškart valsuojame dėl jo kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta, didelė balsų persvara. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. Penktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš prieš, susilaikė atmestas, šeštasis už, prieš, susilaikė priimtas, septintasis už, prieš, susilaikė atmestas, dešimtasis už, prieš, susilaikė atmestas, devintasis už, prieš, prieš, susilaikė, neaišku. Pasitikrinkime dėl devintojo pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuojame, ar visi balsavote dėl devintojo. Balsavimas baigtas. 29 už 25 prieš, vienas susilaikė, priimtas. Aštuntasis. Kas už? Prieš susilaikė priimtas, 12 už, prieš, susilaikė priimtas, 11 už, prieš, susilaikė, tikrinamės dėl 11, balsuodami elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 29 už, 26 prieš, priimtas. 13 už, prieš, susilaikė. E, man atrodo, kad nedidelė dauguma priimtas. Bet um, vis tik tai gal reikia balsuoti elektroniniu būdu. Balsuojame, balsavimas baigtas. 30 už, 24 prieš. 16 e, už, prieš susilaikė, atmestas. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktasis už, prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuonioliktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimtasis už, prieš, susilaikė, priimtas. 21 atkrenta, 29 taip pat ir 23 e, B, kaip taip pat ir 28, 25 kitas. Pernelyg nuskubėjau, vis tik tai reikia balsuoti dėl 13 B, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 25 už, prieš, susilaikė, atmestas. 22 už, prieš, susilaikė, atmestas. 35 už, prieš, susilaikė, atmestas atmestas. 37 už, prieš, susilaikė, priimtas. 36 už, prieš, susilaikė, priimtas. 19 už, prieš, susilaikė, priimtas. 33 už, prieš, susilaikė, priimtas. 38 už, prieš, susilaikė priimtas, 42 už, prieš, susilaikė atmestas, 43 už, prieš, susilaikė priimtas, 40 už, prieš, susilaikė priimtas, 39 už, prieš, susilaikė priimtas, 44 už, prieš, susilaikė priimtas. 45 už, prieš, susilaikė priimtas. 41 už, prieš, susilaikė priimtas. 49 už, prieš, susilaikė priimtas. 47 už, prieš, susilaikė priimtas. 48 už, prieš, susilaikė, priimtas. 46 už, ponas Delangė. Pone Delangė. E, Pirminkė, mes ką tik tai patvirtinome naujas keturias pastraipas, kurios ta, sako tą patį. Tai yra susijęs su palidovinė e, navigacijos sistema ir informacija realių laikų būtų labai neblogai, jeigu sekretoriatas visus tuos pakeitimus surašytų į vieną pastraipą tai geriau negu turėti keturias. Aš esu Žemės ūkio komitete pranešė ir būčiau labai dėkinga Jums už tai. Pirmininkas, labai ačiū. Keturiasdešimt aštuntasis kas už, prieš, susilaikė priimta, 46 už, prieš, susilaikė, atmestas, 50 už, prieš, susilaikė, priimtas, 52 už, prieš, susilaikė, priimtas, 53 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54 už prieš susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl e, nuomonės projekto. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 51 už, vienas prieš, du susilaikė. Nuomonė yra patvirtinta. Labai nuoširdžiai visiems dėkoju, sveikinu pranešėją. Labai ačiū už tai, kad labai sutelktai padirbėjote šiandieną. karo tarsi. Šiandien minime karo pabaigą ir šiandien visi taikiai e, gyvename ir kartais pamirštame, kad 27 valstybės narės gali e, vieningai balsuoti dėl e, teisės aktų, kurie turi poveikio žmonėms ir būtent taip mes turėtume pažymėti karo baigti. Dėkoju, dabar tęsime darbą. Taigi, toliau pagal darbo tvarkę turėtume svarstyti Mario Pirilio parengtą nuomonę, nes jos nesvarstėme vakar. Tai yra buvęs šeštasis darbo tvarkės punktas konkrečios nuostatos susijusios su Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų ekonomikos augimą. Atsiprašau, sako pirmininkas. A, pono Perilio nuomonę svarstysime po to, kai baigsime svarstyti ponios Griostet parengtą pranešimą. Dėl trečiosios daugiametės ES sveikatos ryties veiksmų 2014-2020 2020 e, metų programos sveika, sveikata ekonomikos augimui skatinti. Prašyčiau visų, kas nori pasišnekėti, išeiti iš šios salės, o dabar žodį sutikime poniai Grostet. Jetzt hat ausschließlich gleich die Kollegin Françoise Grosset das Wort. Und Dabar žodis sutikimas poniai Grostet. O visi, kas norite pasišnekėti, prašau išeiti iš šios salės, tam, kad mes galėtume išklausyti pranešėjus pasisakymo. Pone Grostet, prašau. Pone pirmininkė, aš norėčiau Jums labai trumpai priminti, koks yra kontekstas. Europos komisija 2011 m. lapkričio 9 d. pateikė mums dokumentą, kuriame buvo kalbama apie e, sveikatos programą 2014-2020 metams šio, šiai programai e, minėtam laikotarpiu bus skirti 446 milijonų eurų. Tai reiškia, kad e, daugiau nei 60 milijonų eurų per metus. Šios programos tikslas yra e, skirti visą dėmesį tose, toms sritims, kuriuose ES galėtų sukurti realią pridėtinę vertę, tai yra sveikatos sektoriui. Ji yra Europa 2020 strategijos dalis ir jos tikslas yra e, skatinti inovacijas sveikatos sekretorijoje bei e, užtikrinti e, Europos piliečių galimybės naudotis sveikatos sąlygomis. Norėčiau paminėti, taip, kad palyginus su ankstesnė programa, program, finansavimas skirtas šiai programai padidėjo 5,7 procento. Komisijos narė ponė Daly daug. Ponas Daly padirbėjo tam, kad šiai programai būtų skirta pakankamai pinigų, skiriant visą dėmesį au, tam, kaip sveikata gali prisidėti prie augimo ir, prie, ir a, inovacijų. Tai yra svarbu tam, kad niekas nemanytų, jog sveikata tik tai valgo pinigus. Ir mes žinome, kad tik tai geros sveikatos piliečiai gali pasinaudoti savo ekonominių potencialų. Šią programą galės pasinaudoti nacionalinės valdžios institucijos, viešosios ir privačios organizacijos, tarptautinės organizacijos ir be abejo nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia sveikatos sektoriuje. Taip pat labai svarbu yra paminėti, kad uh, tai nėra nei e, moksliniams tyrimams, nei struktūriniams fondams skirta programa. Šioje programoje yra išskirti keturi prioritetiniai tikslai. Pirmiausia, siekiama yra stiprinti inovacijas sveikatos sektorioje. Antras tikslas yra gerinti galimybės naudotis geresnės kokybės ir sugesnėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Trečias tikslas yra lygų prevencija ir geros sveikatos puoselėjimas. Ir uh, Ketvirtasis tikslas yra apsaugoti piliečius nuo tarp valstybinių grėsmių sveikatai. Dabar aš pakomentuosiu tai, apie ką kalbama savo o, o, mano pranešime. Aš manau, kad, o, kad pavadinimas sveikata ekonomikos augimui skatinti nėra labai tinkamas ir aš siūlau pakeisti šį pavadinimą pavadinimu sveikata ir augimas kadangi suprantame, kad sveikata neapsiriboja vien ekonominio augimo logika. Angliškai šis dokumentas yra pavadintas Health for Growth ir man atrodo, kad toks pavadinimas apriboja šios programos tikslus ir sumanimą. Aš apie tai jau kalbėjau ir jau minėjau ir mūsų pirmininkų. Ir buvusiam komiteto pirmininkui, ponui Laninaškai, sakiau, ir dėja, ponas Daly nepritarė šiam pasiūlymui. Tačiau aš vis tiek jį, šį pasiūlymą nesimsiu ir būtų įdomu sužinoti, ką Jūs apie tai manote. Manau, kad labai svarbu yra pripažinti, jog sveikata gali prisidėti prie mūsų ekonominio augimo, ypač dabar, kai išgyvename ekonominę krizę. Sveikata yra vienas iš svarbiausių Europos ūkio ramščių. Taigi, kokie yra šios programos tikslai? Na, man pasirodo, kad labai svarbu būtų išvengti bet kokio dubliavimo tam, kad galėtume kuo geriau pasinaudoti finansiniais ištekliais, kadangi šiuo metu mes žinome, kad šių išteklių turime neįtin daug. Ir todėl labai svarbu yra neišdėstyti priemonių, finansuotinų priemonių e, sąrašo. Nes žinome, kad e, tai reikš, kad e, mūsų turimos lėšos bus paskirstytos per nelik dideliam skaičiu įvairių tikslų ir dėl to galiausiai jų e, realus poveikis bus gan menkas. Ir aš suprantu, kad kolegos ko gero norės pateikti pakeitimus skirtos vienai ar kitai lygai, tai yra visiškai normalu, tačiau aš manau, kad šiame pranešime E, tokiems pakeitimams būtų ne vieta. Toliau, biudžeto lėšų skirstimas keturiems minėtiems tikslams. E, tai yra e, inovacijų stiprinimui, galimybių naudotis sveika, kokybiškomis sveikatos paslaugomis gerinimas, lygų prevencija bei piliečių apsauga nuo tarpvalstybinių grėsmių sveikatai. siūloma dabar kiekvienam tikslu skirti nu, tam tikrą lėšų kiekį. Tačiau aš manau, kad tai apribos mūsų galimybės įgyvendinti kai kuriuos projektus. Nes, pavyzdžiui, gali būti taip, kad e, aplinkybės pasikeis ir mums reikės tuomet, kad e, turimos lėšus galėtų būti naudojamos lankščiai. Todėl mums nereikia uh, su, nereikia kurti šių keturių tikslų hierarchijos. Piliečių apsauga nuo tarp valstybinių grėsmių sveikatai, pavyzdžiui, tai yra labai, labai svarbus tikslas. Jam reikia tinkamo finansavimo ir jeigu šis ketvirtasis punktas atsidurs uh, uh, sąrašo pačioje, jam bus skirta nepakankamai pinigų, tai bus nenaudinga. Toliau, mes labai dažnai pamirštame, kad uh, sveikata tai yra aukštų technologijų sritis. Ir tam, kad būtų sukurti, sukurti vaistai prieš uh, uh, uh, vėžį, reikia panaudoti tiek pat techninių žinių, kiek ir jų prireikia tam, kad būtų sukurtas EJABAS lėktuvas. Toliau, prevencija. Būtina kuo geriau įvardyti ir identifikuoti rizikos veiksnius. Nes mes žinome, kad tarp rizikos veiksnių yra ir netinkama mytyba, ir nepakankamas fizinis judumas. Ta reikia, tas reikia tobulinti, bet to reikia taip pat uh, užsimti geresnę lėtinių lygų prevenciją. Ir mes žinome, kad tai, kad e, šiandien vaikai e, e, daug yra nutukusių ir viršsvorio turinčių vaikų, tai be abejo turės įtakos tam, kiek tų vaikų galiausiai susirgs rimtai susirgymais, kai užaugs. Dar viena labai svarbis rytis - tai yra lygos susijusios su senėjimu. Tam galima būtų rasti lėšų pagal pirmąjį tikslą, inovacijų stiprinimą, pagal antrąjį tikslą, pagal piliečių galimybių naudotis geresnės kokybės veikatos paslaugomis gerinimu ir taip pat su lygų prevencija. Mes norime, kad tiek socialiai, tiek fiziškai žmonės turėtų būti aktyvus, net ir sulaukę garbingo amžiaus, nes tai prisidėtų ir prie mūsų konkurencingumo ir mūsų ekonominio augimo. Ir mes galime ne tik padėti žmonėms e, lengviau, e, geriau užgyventi nepatogumus susijusius su tam tikrais susirgymais, bet ir apskritai e, pagerinti jų gyvenimo kokybę. Ir ketvirtasis tikslas - tai yra grėsmė, su kuriomis susiduria mūsų piliečiai dėl, to, dėl sanitarinių a, sąlygų. Ir todėl aš manau, kad šis ketvirtasis, šis ketvirtasis tikslas yra labai svarbus. Jis yra susijęs su. O, skiepijimu. Ir žinome, kad skiepijimas gali padėti mums pagerinti sanitarinę padėtį ES. Tačiau šiuo metu žmonės labai daug keliauja. Ir žinome, kad daugėjo tokių, kurie nenori skiepytis. Ir yra taip pat žmonių, kurie negali pasiskiepyti. Ir visa tai kelia grėsmę. Uh, vakcinacijų programoms. Ir manau, kad ES turėtų sustiprinti savo pastangas tam, kad skiepijimo mastas būtų optimaliausias. Nes mes žinome, kad bendradarbiaujant ir derinant naujoves ir skatinant naujoves, reikėtų užtikrinti geresnę prevenciją. Ir aš manau, kad Mes dar galime įvertinti kiekvieno šios programos tikslo galimybės ir potencialą ir galime taip pat vertinti daromą pažangą, programos gyvenimo e, pažangą, e, nustatydami konkrečius, e, konkrečius rodiklius E, pavyzdžiui, tokius, kuriais galima būtų realiai įvertinti, kaip ši programa prisideda prie gyvenimo trukmės didėjimo ar prie tai, e, e, geresnės gyvenimo kokybės susijusius su geresnės sveikatos būklė didėjimo. Pakeitimus galite teikti iki gegužės 16. Po to svarstysime šį dokumentą birželio 20 dieną ir dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar žodis suteikiamas šešėliniams pranešėjams. Kiekvienas šešėlinis pranešėjas turi po keturias minutės ir prašyčiau neviršyti jums skirto laiko, kadangi kitaip vėluosime. Dėkoju, ponė Pernikė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Grostet už šį pranešimą ir džiaugiuosi, kad e, mums ko gero pavyks sustarti dėl praktiškai visų pranešimo aspektų. Džiaugiuosi, kad komisija pateikė šį pasiūlymą ir džiaugiuosi tuo, kad uh, Ateityje mes turėsime sveikatai skirtą programą. Mane vis dėlto neramina tai, kad komisija, mano galva, neteisingai pasirinko prioritetus. Kaip ir sakė ponia Grostet, ši programa turėtų būti ne tiek apie sveikatą ir augimą, bet apie tai, kaip augimas galėtų prisidėti prie geresnės sveikatos priežiūros. Šiuo metu išgyvename e, e, ekonominę krizę ir ne žmonės dėl jos yra e, kalti. Uh, Ir todėl negalime leisti, kad būtų sumažintos e, sveikatos paslaugos tiekimas mūsų e, piliečiams. Graikijoje, pavyzdžiui, savižudybių skaičius pastaruoju metu išaugo 40 procentų. Tai yra visiškai neleistina. Mums reikia, kad ES turėtų labai aiškiai ir stiprią sveikatai skirtą programą, kuri paremtų, e, paremtų valstybių narių priemonės šioje srityje. Gimdos kaklelio vėžio e, prevencijos naujovės padėjo išsaugoti daugybę gyvybių. Žinome taip pat, kad nemažai ką galima būtų padaryti e, padedant žmonėms sergantiems Alzheimeriu. Ir tai būtų naudinga visiems mums, nes, kai žinome, Europos e, visuomenė sensta. Komisija supranta, kad tai yra aktualu ir aš ją visiškai pritariu. Tačiau mums reikia naujų naujovių. Komisija ypatinga dėmesį skyrė vėžiui ir žif ir AIDS. Šiuose sritise mes pasiekėme nemažai sėkmės ir tai yra puiku. Tačiau panašu, kaip ir minėjo ponia Rostet, nėra paminėti labai svarbus susirgymai. Iš tikrųjų, nenorime, kad būtų išvardyti tos visos lygos, kurioms reikia skirti ypatingą dėmesį. Mes ko gero turėtume pabrėžti, jog svarbu yra užsimti visų lygų prevenciją. Ir aš manau, kad jeigu mes turėtume tinkamą politiką, galima būtų užkirsti kelią daugeliu problemų. Bet o ši programa galėtų taip pat padėti valstybėms narėms sustiprinti sveikatos priežiūros skirtus biudžetus, kurie nėra labai dideli šiuo metu. Taip pat turime stiprinti savo gebėjimus kovoti su tam tikromis lygomis ir negalime be abejo pamiršti ir tabako daromos žalos. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būti, būtų kurti aplinką be e, dūmų kokius kitus teisės aktus galima būtų peržiūrėti. Tai būtų labai svarbu, nes tai padėtų spręsti mums vieną didžiausių sveikatos problemų - naujovės ir naujos technologijos e, skirtos sveikatai. Visi šie dalykai gali iš tikrųjų paskatinti ekonomikos augimą. Ir mūsų pagrindinis tikslas pirmiausia turėtų būti padėti žmonėms. Sveikesnė visuomenė reiškia, tvaresnė, e, reiškia kad e, tokia visuomenė bus tvaresnė ateityje. Taigi, aš ketinu bendradarbiauti su pranešėja bei komisija tam, kad galima būtų dar labiau patobulinti šį dokumentą, nes, kaip jau minėjau, mūsų nuomonės daugeliu klausimų sutampa, todėl nemanau, kad mums dirbti bus sunku. Dėkuoju. Thank you, Glenis Wilmot. Three minutes. Ačiū. Jūs sutilpote jums skirtas e, tris e, minutės. O dabar suteikiama žodis kitai šešėliniai pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Fransuas už e, nuomonės projektą, už tai, kad bendradarbiavo rengiant šį dokumentą. Alde frakcija sveikina komisijos iniciatyvą atsižvelgianti tai, kad ši iniciatyva yra labai svarbi, susidarius ekonominiai sryčiai, susitaręs ekonominiai kriziai, mes taip pat norime pritarti tiems tikslams, e, kurie yra iškelti. E, kaip ir sako pranešėja, labai svarbu, kad būtų daugiau dėmesio skirta e, prevencijos veiksmams, kurie sukuria didesnę Europos pridėtinę vertę ir kad būtų daugiau orientuojamasi į piliečių sveikatos dalykus. Europos parlamentas iš tiesų na, turėtų laikytis komisijos pateikto pasiūlymo. Ta programa neturėtų orientuotis į kažkokį konkretų lygų sąrašą. Mes norime pritarti tam, kas siūlo pranešėja, ir um, kai kurie aspektai galėtų būti sustiprinti. Pavyzdžiui, pranešimo pačios uh, strategijos pavadinimas. Kai kuriais atvejais, uh, na, tas pavadinimas uh, nėra labai suprantamas, nes neaišku, apie ką mes kalbame šioje strategijoje. Ar mes geriname piliečių sveikatą, kad jie prisidėtų prie ekonominio augimo. Taigi, manau, kad visų pirma, pirma, pačia, pačių pavadinimų reikia pasiūsti tinkamą signalą piliečiams. Toliau dėl kitų dalykų. E, dėl sveikatos e, rodiklių ir gyvenimo būdo. Man atrodo, reikėtų suderinti e, na, įvairias politikas, kurios siekia uh, geresnio, geresnės piliečių sveikatos. E, dėl inovacijų mes norėtumėm, kad e, na, būtų kalbama apie tuos dalykus kuo plačiau. Mes turime skatinti inovacijas, tyrimus e, sveikatos rytyje, taip pat ir inovacijas kalbant apie sveikatos sistemų administravimą. Toliau. Dėl įvertinimo. Alde frakcija skirs daug dėmesio priemonėms, e, kuriomis bus e, skirta įvertinti programos rezultatus. E, taip pat daug dėmesio skirsime ir informavimui apie pasiektus rezultatus. E, FEM komitete taip pat buvo analizuojamas šis klausimas ir tikiuosi, kad e, komitete bus pritarta e, pasiektai pusiausvirai, sakant, kad ši sveikatos programa turėtų būti kuo galima dinamiškesnė. Ačiū. Dabar suteiksime žodį dar vienam šešėliniam pranešėjui. Kolegos, kurie nori pasikalbėti, turėtų tai daryti už salės durų. Ar galime tęsti? Mišel Rivezy, keturius minutės. Ačiū, pirmininkė. Ši programa yra labai įdomi, jeigu norime daugiau dėmesio skirti sveikatai. Dėl pavadinimo aš suprant, sutinku su pranešėja. E, negalima galvoti, kad sveikata nulėmė augimą. E, trečioji veiksmų programa sveikatos srityje e, yra susijusi tai su tam tikru marketingo elementu. Ir e, reikia galvoti apie sveikatą ir gerovę, galbūt tai būtų geriau. Aš norėčiau taip pat, kad būtų tiksliau apibriežti kriterijai, e, pagal kuriuos nustatomi naudos gavėjai. Reikia e, kad taip nebūtų, jog laboratorijos, pavyzdžiui, farmakologinės gautų E, daugiausiai lėšų. Reikia labai tiksliai apibriežti, kas yra tie naudos gavėjai. Dabar dėl konkrečių tikslų. Aš manau, e, matau, kad labai daug dėmesio skiriame prevencijai ir reikia būtinai numatyti ryšį tarp sveikatos apsaugos ir sveikatos, e, ypač galvojant apie naujai atsirandančias ar e, lėtinės ligas. Taip pat, e, kalbant apie e, nutukimą, apie vėžį, e, nuo to labai kenčia Europa. Jeigu pasižiūrėsime e, į tai, kas dabar e, vyksta Europoje, pasižiūrėkime į ftalatų naudojimą, bisfenolių e, naudojimą. Ir reikia numatyti ryšį tarp aplinkos saugos ir sveika, sveikatos. Reikia, kad būtų tikrai uh, siejama sveikata ir aplinkosauga. Taip pat reikia e, ieškoti alternatyvių metodų papildom prie sveikatos apsaugos. Kalbame apie vaistus, apie ligoninės, bet yra ir kitų alternatyvų, kurias galėtume pasitelkti pagal šią programą. Tuo pačiu metu noriu pakalbėti apie tvarę sveikatos apsaugos sistemą. Jeigu inovacijos bus siejamos tik tai su patentais, tai kils problemų, nes patentai kainuoja labai daug ir ne visuomet jų būtinai reikia. Galima būtų alternatyvių kelių ieškoti. Dabar dėl rodiklių. Manau, kad e, labai įdomi šis rytis nes tai yra susijęs su vertinimo procesu. Reikia, kad kriterijai e, vertinimo būtų nustatyti tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai, kad būtų galima pasižiūrėti ir pasieksime tikslų. Pavyzdžiui, e, jeigu grįžime prie to klėstėjimo gerovės, kurį minėjau, kurią minėjau pradžioje. Ką tai reiškia? Tai yra vaistai, e, vakcinos ir kiti dalykai, bet taip pat tai gali būti gerbuvis, e, tai kaip žmonės suvokia sveikatos apsaugą ir sveikatą. Ir dar paskutinis e, dalykas dėl ketvirtojo tikslo. Aš netikiu masinę vakcinaciją gyventojų Mes matėme, kas buvo gripo e, H1N1 e, atveju. Nežinau, ar tai yra būtina. Frau Kollegin, und dann hat das Wort Oreste Rossi. Ačiū šešėliniai pranešėjai. Toliau žodis teikiamas dar vienam šešėliniam pranešėjui. Rossi. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už parengtą e, šį pranešimą. Čia kalbama apie tai, apie programą, e, jos finansavimą. Tas finansavimas iš tiesų yra labai nedidelis, nes e, kiekvienais metais maždaug bus skirta šiai programai apie 60 milijonų, kuriuos dar reikės paskirstyti po 27 valstybės narės o šis e, finansavimas bus skirtas e, sveikatos apsaugos sektoriui. Ir e, dėja, anksčiau ar vėliau visi turime pasinaudoti sveikatos apsaugos sektoriaus paslaugomis. Reikėtų atkreipti dėmesį iš tai, ką, kad pacientai turi teisę turėti lygias galimybės. Taigi į tai reikėtų atsižvelgti, kai kalbame apie, pavyzdžiui, visuomenės senėjimą taip pat ir apie kitus asmenys, kurie, pavyzdžiui, turi, gyvena toli nuo ligoninių. Tačiau ir jiems e, turime užtikrinti gerą prieigą prie e, sveikatos apsaugos priežaš, e, paslaugų. Pavyzdžiui, e, būtų galima jiems teikti paslaugas e, internetu. Nereikėtų pamiršti jau e, neįgalių asmenų, kurie, pavyzdžiui, dėl e, judumo ribojimo negali pasinaudoti sveikatos apsaugos. E, sektoriaus paslaugomis. E, dėl tyrimų, e, dėl finansavimo trūkumo dažnai tyrimai dėl vaistų nėra atliekami. Šiuo atžvilgiu pateiksiu e, pakeitimus, kad būtų iš tiesų užtikrintos pacientų teisės. Tuo pat metu reikėtų nepamiršti ir kitų dalykų, kad, e, tarkim, žmonės turi ir tam tikrų pareigų e, duoti kraują, e, būti organų donorais. Taigi jie turėtų būti informuojami, kaip gali, galėtų padėti kitiems žmonėms. Juk, pavyzdžiui, paukoti šiek tiek kraujo juk nėra didžiulė auka, Pranešėja pateikė pakeitimų pasiūlymų, kuriais yra mm, sakoma, kad e, kai, ku, kai kuriais atvejais e, žmonės gydimo metu nukenčia. Tarkim, na, tarkim, mm, kraujo perpilimo metu jie yra e, užkrečiami e, viena ar kita lyga ir vėliau galbūt netgi to miršta. Labai daug vaikų yra, kurie kenčia nuo alergijos, taigi norėčiau, kad būtų priimti šie dalykai domėn. Bet kuriuo atveju šiam pranešimui galima pritarti. Ir dar kartą galiu pasakyti, kad dėl finansavimo tai ši suma yra nedidelė, galvojant apie tai, kad 60 milijonų reikės paskirti 27 valstybėms narėms. Ačiū. Dabar norėčiau uh, suteikti žodį kitiems kalbėtojams. Peter Lyze uh, ir Mario Pirillo ar kažką pamiršau. Taip, jūs jau esate įtrauktas į kalbėtojų sąrašą, sako pirmininkas. Taigi dabar aš siūlau skirti kiekvienam kalbėtojui po 2,5 minutės. Taigi visų pirma, mm, ponui Peterlėze e, žodis, prašome. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už visą atliktą darbą. Man atrodo, kad einame iš tiesų tinkamų kelių. Taip pat pritariu tam, kad mes neturėtumėm surašyti konkretaus lygų sąrašo šioje programoje. Taip pat norėčiau pritarti tam, kad pavadinimas programos būtų pakeistas. Na, visų pirma, E, naujų metų proga, gimtadienio proga mes linkime žmonėms geros sveikatos. Ir nemanyčiau, kad pavyzdžiui naujų metų proga ar e, gimtadienio proga žmonėms būtų linkima ekonominės gerovės. Nežinau, kodėl pavyzdžiui komisija pasirinko tokį programos pavadinimą atsakymą turėtų pateikti komisaras daly. Mes nesame komisijos atstovai, mus, mes esame tiesiogiai išrinkti mūsų piliečių ir dėl tos priežasties turime galvoti apie mūsų rinkėjų interesus. Aišku, tai nereiškia, kad mes ignoruojame sveikatos apsaugos sektoriaus interesus, bet e, mes turėtumėm pasisakyti už sveiką e, Europos Sąjungą. Nes, e, na, o ne pasisakyti už vieno ar kito sektoriaus gerovę. O galbūt e, būtų verta sugrįžti prie ankstesnio e, programos pavadinimo. Tada žiūrėtumėm, kaip e, galėtų e, sureaguoti kitos institucijos. O jeigu negrįžta, bus negrįžta prie ankstesnio pavadinimo, tada būtų galima pritarti pranešėjos pasiūlymui dėl sveikatos ir augimo pavadinimo. Mes savo programoje turėtumėm orientuotis į tas iniciatyvas, kurios iš tiesų sukuria europinę pridėtinę vertę. E, vaikų lygos. Aš manau, kad jas daugiau būtų orientuojamasi. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau pasakyti, kad labai daug kolegų e, domisi e, anksčiau laiko gimusių vaikų klausimu. Taigi, ačiū. Ačiū, o dabar žodis Mario Pirylio, prašome. Dėkoju, pirmininkė. Šiuo metu išgyvename ekonominę krizę. E, tačiau sveikatos apsaugos sektoriaus paslaugų e, paklausa auga. Dėl tos priežasties programa sveikata ekonomikos e, augimui skatinti turi būti įgyvendinta su ribotais ištekliais. Tačiau tuo pat metu turi ir sukurti europinę pridėtinę vertę savo iniciatyvomis. Mes sveikiname tai, ką siūlo komisija šiuo atžvilgiu. Tačiau tuo pat metu norėčiau atkreipti dėmesį į vieną aspektą, kuris, e, pat, kuriam nedaug skiriama dėmesio e, reglamente. Tai yra prevenciniams e, veiksmams. E, Galima imtis įvairių in, e, iniciatyvų e, ir tokiu atveju mes iš tiesų sumažintumėm e, poreikį gydyti vėliau žmonės. Pasaulio sveikatos organizacija yra pasakiusi, kad mes iš tiesų turime sukurti tokią sveikatos apsaugos sektoriaus sistemą, kuri leistų rūpintis žmonėmis e, viso jo, jų gyvenimo metu. Dėl technologijų tai vėlgi e, reikėtų e, akcentuoti prevencinius veiksmus. Mes sakome, kad iš tiesų reikėtų užtikrinti E, pirminių sveikatos paslaugų prieinamumą e, visiems gyventojams. Dėkuoju. Dabar ponas Peterli. Norėčiau pirmiausiai pasakyti keletą bendro babučio dalykų. Pranešimas parengtas puikiai. E, matome, kad nėra labai gera padėtis sveikatos srityje, daugėja lygų, vaistų kaina e, kyla o daug valstybių narių turi reformuoti savo sveikatos apsaugos sistemą dėl biudžeto suvaržymų. Komisija organizuoja įvairias konferencijas ir mes e, kalbame apie, ir ten kalbam apie sveikatą kaip būtinį pagrindą visiems kitiems dalykams. Šiuo atveju apie sveikatą kaip pagrindą ekonomikos augimui mane tai šiek tiek šokiruoja. Mes turime galvoti apie papildomą erdvę ir remiu akcentą sveikatos apsaugai, kuris atsispindi šiame pranešime. E, tik 3 procentai vidutiniškai valstybėse narėse skiriama lygų prevencijai. Tai yra apmaudu ir reikėtų šį procentą padidinti. Mums reikia, kad šis skaičius išauktų. Ir taip pat labai svarbu yra gyventi sveikatos apsaugos reformas, e, kai ką galime padaryti ir ES mastu. E, egzistuoja netoligumai valstybėse narėse ir tik tai ES mastu galima juos pašalinti. Nuo tų netoligumų kenčia mūsų piliečiai, o to mes negalime leisti. E, taip pat reikia nepamiršti, kad daug dėmesio skiriama gyventojų senėjimo problemai. Būtų labai gerai, e, kad mes ne tik tai kovotume su pasiekmėmis įvairių problemų, bet ir užsimtume prevenciją. Toliau žinių E, plėtojimas per sveikatos apsaugą ir gydimą. E, galvojama apie tai, kad reikėtų praplėsti rodiklių skaičių visose valstybėse naise, ne tik kai kuriuose. E, labai svarbu užtikrinti, kad neatsirastų dar lab, daugiau neligybės. Buvo kalbama apie rodiklius susijusius su vaistų testų veiksmingumo egzistuoja labai daug skirtumų. O dėl pavadinimo man e, nekelia jokių problemų, bent jau slovėnų kalba kaip išversta, o e, kitų rūpestį suprantu dabar, ponia Rodberint. Porą pastabų. Pone Grostes parengė tikrai puikų pranešimą. Ji yra labai gerai susipažinusi su sveikatos apsaugos politika ir visi jos darbai yra puikus. Tačiau norėčiau išreikšti porą uh, nuogastavimo dalykų. 20-ame pakeitime pone Grostet kalba apie uh, lėtinės ligas ir iškyla problema dėl to, kad neturime bendro uh, lėtinių lygų apibrėžimo valstybėse narėse. Aš e, manau, kad būtų geriau e, išvardyti skirtingas lygas, konkrečiai paminėti vėžį. Ir komisijos pasiūlyme trūksta taip pat nuorodas į neurologinės lygas. Pone Grostet į 15 pakeitimą tai įrašė, tačiau galbūt būtų galima akcentuoti šį dalyką labiau, kadangi ateityje e, atsiras vis daugiau e, neurodegeneracinių lygų, kitaip tariant, e, smegenų ir susijusių lygų. Bet tai yra neesminiai pastebėjimai. Mes visi dirbame labai rimtai ties klausimais, kurie niekada bus neįgyvendinti. Mes turime galvoti, kaip užsitikrinti rezultatus e, susijusius su tarptautinėmis, e, tarptautinė lygų prevencija. Komisija nepakankamai dirba šioje srityje. Mes turime keistis informaciją ir prisiminkime, ką, ką tik sakė ponas Pėterlė. Turime užtikrinti, kad e, procentas BVP, kurį skiria valstybės narės sveikatos apsaugai, būtų padidintas. Valstybės narės turi būti pasirengusios investuoti savo piliečių labui. Ta, e, sveikatos apsaugai skiriamos lėšos sudaro tik mažą dalelę tų lėšų, e, kurios investuojamos į transporto, pavyzdžiui, sritį. Ir vis tik tai yra nuostabu, kad žmonės dėl tokios padėties dar ne, neprotestuoja išėję į gatves. Mes e, turime galvoti, kaip užsitikrinti didesnės lėšas, ar e, galvoti apie struktūrinius fondus, ar sąsąją su skirtingais e, tikslais. Turime galvoti, kaip paversti tuos dalykus realybę. Dėkuoju. Ponas Kristogeros, dviem su pusė minutėms. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau kitą elementą įvesti į mūsų diskusiją. Man atrodo, kad jis e, taip pat svarbus šiuo taupimo laikotarpiu. Mes pastebime, kad Graikijoje ir kitose šalyse labai stipriai mažinamos išlaidos sveikatos apsaugos srityje ir taip pat nesimama, nesimama veiksmų, kad būtų galima pagerinti sveikatos apsaugą. Pranešėja teisingai pastebėjo tuos dalykus. Mes galėtume pagerinti finansavimą, akcentuodami prevencijos programų svarbą. Paminėsiu Jums pavyzdį iš Graikijos. Mes pastebėjome, kad plaučių vėžio atveju padaugėjo ir tai susijęs su dėlėmis ligonių išlaidomis ir e, tai yra susijęs su gyvenimo trukme. Mes kalbame apie tarsi paskutinį kelio etapą, mm, apie tai, kaip kai ligoniai gydomi jau ligonėse, bet turėtume galvoti daugiau apie e, prevencija ir tokiu būdu pagerėtų ligonėse ekonominė būklė. Taip pat reikia galvoti apie tvarias priemonės. E, neturėtume galvoti tik apie augimą ar finansus. Dabar, kai taip taupomos biudžeto lėšos, e, nu, kalbam apie e, keturis prioritetus programos ir vienas iš elementų yra galimybė naudoti sveikatos apsaugos priemonėmis visiems piliečiams. E, žinome, kad daug yra bedarbių, e, restriktyvinė ekonomikos politika gyventinama ir reikia užtikrinti, kad žmonės galėtų naudotis e, sveikatos apsaugos sistema, tai labai svarbu. Kitas svarbus elementas yra susijęs su griežtesnėmis sąlygomis tam tikrose regionuose, pavyzdžiui, tokiuose ar kalnuoto, regionuose ar kalnuotose vietovėse. E, aš nekalbu apie žmonės, kurie yra visuomenės užbėje, bet yra ir kitų žmonių, kaip kad salų, pavyzdžiui, gyventojai. E, yra Mm, salo, salos, kurios neturi gydytojų ir žmonėms reikia labai daug skirti pinigų laiko, kad galėtų kreiptis į medikus. Ir tai reikėtų paminėti pranešime. Dar norėčiau pabaigai pasakyti vieną svarbų dalyką. Apsaugos klausimas. Kalbu apie tarptautinės grėsmės. Kraštiniai dešiniai mano šalyje kalba apie šią problemą labai daug. Reikia mums taip pat reaguoti ir reikia neleisti kraštutiniams dešiniesiems savo argumentų plėtoti. E, tai leistų pagerinti sveikatos apsaugą tiek, tiek autoktoniams gyventojams, tiek imigrantams. Dabar Frederik Rės dviems su pusė minutėms. Dėkuoju, aš kalbėsiu labai trumpai, bet pirmiausia, norėčiau padėkoti Franzuas Grostet. E, ji turi nemažai patirties ir labai tiksliai parengė šį dokumentą. Ir e, mes kažkada su profesoriumi Trakati, Trakatilis kalbėjome apie sveikatos pro, programos veiksmus. Dabar daug kas kalbėjo apie pavadinimą ir vis tiek aš noriu pasakyti, kad tai yra labai svarbu, kadangi tai atspindi ne vien komisijos filosofiją, bet tai atspindės ir tai, ko mes siekiame Europos parlamente, ko mes norime, kad mūsų, ką norime suteikti mūsų piliečiams. Ir todėl aš manau, kad kalbėti apie sveikatą skirtą ekonominiam augimui skatinti yra labai vartotojiškas požiūris į, į sveikatą. Ir aš manau, kad gal galima būtų paklausti komisijos, e, ar galima būtų pakeisti pavadinimą, nu, nors e, komisijos narys panas daly jau pasakė, kodėl yra surastas toks pavadinimas, nes jis tikrai netinka. Ir aš taip pat pritariu ir tiems, e, pritariu pranešėjai tam, ką jis sakė apie naujoves. Aš manau, kad mes turime geriau remti mokslinius tyrimus, tiek vaistų, tiek e, uh, vaistų susijusius tyrimus, tiek genetinius tyrimus. Nes šiuo metu vyksta tikroji genetinė revoliucija ir galima būtų pasinaudoti mokslinio tyrimų pagrindų programą, tačiau nepamirškime, kad ir šios programos pirmasis tikslas yra stiprinti naujoves. Aš uh, Klausiausi ponios e, Rivazy ir kalbėjau apie tai, kad reikia be abejo surasti tinkamus finansavimo kriterijus ir atrankos kriterijus, tačiau vienai per kitaip būtina finansuoti naujoves. Sveikatos sektorius yra e, sektorius, kuris sukuria nemažai e, bendrojo vidaus produkto, sukuria nemažai darbo vietų ir tai jam yra skirta, skirta ne paskutinė vieta ir Europo, Europo, Europa 2020 strategijoje. Aš taip pat pritariu tam, ką pranešėjas sakė apie tai, kad mums nereikia išdėstyti daugybės įvairiausių prioritetų. E, reikėtų iš tikrųjų pagalvoti, kuriuose sritise mes galėsime pasiekti e, geriausių rezultato ypač atsižvelgiant į e, mūsų patirtį gyveninant ankstesnę programą kai ypatingas dėmesys buvo skiriamas ir kovai su alkoholizmu, ir su nutukimu, ir kitomis e, lygomis. Aš ir taip pat pritariu poniai Grostet tam, kai jis sakė apie degeneratyvinės lygas, kurios atsiranda dėl to pirmiausia, kad sensta mūsų visuomenė. Pirmininkas, o dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, jeigu, jeigu jis yra jau salėje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Grostet pranešėjai už tai, kad jie parengė labai išsamų pranešimą. Ir taip pat dėkoju visiems komiteto nariams, kurie išsakė savo nuomonę. Ir komisijos vardu aš galiu Jums pasakyti, kad mes pasižymėjome tai, kad Jūs visi pritarėte tam, kad ši problema būtų parengta ir kad būtų įgyvendinama ir kad Jūs iš esmės pritarėte ir pagrindiniams jos tikslams ir kad mes taip pat suprantu, kad mes vienodai e, traktuojame pagrindinius mums tenkančius uždavinius. O dabar pakomentuosiu tai, kas buvo pasakyta. Pirmiausia, kai kalbame apie e, sveikatą skirtą ekonominiam augimui skatinti, kai kalbame apie šią programą, suprantame, kad tai jau bus trečioji tokio pobūdžio programa. Jau dešimtmetį mes gyvename įvairia, įvairiausias sveikatos priežiūrai e, skirtas programas. Ir rengdami šią programą mes norėjome be abejo pasiremti jau sukauptą patirtimį ir atsižvelgti į naujus iššūkius. Štai kuo vadovavosi komisija rengdama šį dokumentą. Be to labai svarbu yra suvokti, ką realiai galima pasiekti gyveninant šią programą. Atsižvelgiant į įvairiausių subjektų veikiančių sveikatos sektoriuje kompetenciją ir galiojimus, ir atsižvelgiant į mūsų biudžetą, yra akivaizdu, jog ši programa yra savotiška paramos priemonė. Ji turėtų padėti įvariems sveikatos sektoriaus subjektams ir, ir teisės kuriejams tinkamai vykdyti savo funkcijas. Ir todėl šios programos sėkmė priklausys nuo to, kiek realiai ji padės kurti teisės aktus bei e, skatinti pokyčius sveikatos sektoriuje. Mes stengiamės kiek įmanoma uh, pabrėžti, jog būtent to siekiama šią programą. Reikėtų labai gerai įvertinti, kiek e, įvairių subjektai, kurie priima sprendimus, galės pasinaudoti šią programą. Tai yra gan kukli pro, programa, komiteto nariai apie tai kalbėjo, bet tai yra labai svarbi programa. Jei pažvelgsime tai, kas buvo padaryta per praeitą dešimtmetį, pamatysime, kad sukaupame nemažai labai pozityvios teigiamos patirties, kurią galėtume pasinaudoti. Toliau. Pavadinimas. Norėčiau pakomentuoti ir šį klausimą, kadangi praktiškai visi komiteto nariai apie tai kalbėjo. Gal Gal tai yra uh, klausimas susijęs su to, kaip jūs suvokėte šį pavadinimą. Mes manome, kad svarbiausia yra e, atsižvelgti į filosofiją remintis, kurie buvo surastas šis pavadinimas. Ši programa nėra ekonominių priemonių programa ir ji jokių būdų nenori sumenkinti sveikatos ir pasakyti, kad sveikata turėtų tarnauti ūkio augimui. Tikrai taip nėra. Mes norime, kad kaip tik būtų atvirkščiai. Komisija tiesiog nori pasakyti, kad augimas yra plati savoka ir, kaip jau yra pasakyta, Europa 2020 strategijoje būtina yra labai gerai ir aiškiai apibriežti, kas yra ekonominis augimas ir kad aiškiai pasakyti, kad ekonominis augimas yra e, integruotas, e, yra sumanus. ir kad jis yra susijęs su mūsų socialiniu modeliu Europoje. Socialinis modelis yra naudingas mūsų piliečiams. Mes norime pasakyti, kad sveikata prisideda prie augimo. Jokių būdų nenorime pasakyti, kad sveikatos sektoriaus e, e, veiklos rezultatus galima vertinti pagal tai, kiek darbo vietų yra sukurta. Ne, tikrai ne, ne taip. Sveikatos sektoriaus e, veiklos rezultatai pirmiausia priklauso nuo to, kiek sveikų žmonių turėsime, kiek žmonių galės pasinaudoti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis. Uh, štai kur yra augimas, augimo komponentas. Apie tokį augimą mes kalbame. Jau buvo minėta, kad e, ne, e, nedara traktuoti sveikatos tik tai kaip sektoriaus, kuris uh, suvalgo jų turimas jūsų biudžeto lėšas. Ne, šis sektorius gali suteikti mums nemažai naujų finansinių galimybių. Jo potencialas yra didžiulis. Aš suprantu, kad labai sunku būtų man aiškiai išdėstyti komisijos e, argumentus pasirinkant būtent šį pavadinimą. Bet kiek, man, kiek galėjau, tą padariau. Toliau komisija norėtų, kad visos investicijos, visos lėšos investuojamos sveikatos sektoriai būtų investuojamos į tas rytis, kurios jos labiausiai reikalingos, kurios gali duoti geriausią rezultatą. Toliau, keli komiteto nariai taip pat kalbėjo ir apie tai, kad komisija pasiūlė uh, išskirti keturis svarbiausius tikslus. Šie tikslai yra svarbiausi, jeigu jie nebūtų tokie svarbus, mes jų netrauktume į uh, savo pasiūlymą. Mes privalome pripažinti, jog šių tikslų praeitėje buvo siekima skirtingomis priemonėmis. Kai kuriuose sritėse jau yra sukaupta nemažai patirties ir žinių, pavyzdžiui, ten, kur kalbama apie uh, grėsmės sveikatai, žinome, kad jau darbas gerokai pajudėjo, jau daug kas padaryta tuo klausimu. Tačiau kai kuriuose kitose sritise, pavyzdžiui, inovacijų stiprinimo srityje, dar reikia tik tai pradėti dirbti. Ši programa turėtų būti gan lanksti, ji bus gyvendinama per tam, tam tikrą laiką. Tai yra daugia, daugiametė finan, e, programa, jai yra numatytas daugiametės finansavimas. Ir aš manau, kad tai leis mums atsižvelgti į tai, koks klausimas yra aktualiausias tam tikrų metų, tam tikrais konkrečiais metais ir atitinkamai pritaikyti šios programos gyvendinimą. Pirmininkas. Norėčiau trumpai padėkoti, kad leidžiate dalyvauti diskusijoje dėl e, šios programos pirmininkaujančios šalies vardu, tarybos vardu. Norėčiau Jums pasakyti, kad mes e, dabar nagrinėjame šį pasiūlymą, vyksta dėrybos, e, kurios yra labai įtemptos, taigi nenorėčiau kalbėti apie detalės Dėl pasiūlymo galiu pasakyti, pasakyti, kad pasiūlymas mums labai svarbus ir birželio 20 turėtume patvirtinti savo poziciją dėl šio pasiūlymo. Dar norėčiau Jums pasakyti, kad tarybos tarybos vardu pasakysiu, jog tikimės labai konstruktyvus bendradarbiavimo su E, parlamentu mums labai svarbu užsitikrinti, kad ši veiksmų programa būtų subalansuota ir kad tiek sveikatos apsaugos sistemai, tiek piliečiams ji būtų naudinga. Dėkoju, o dabar paprašysiu pranešėją tarti žodį, kuri apibendrins diskusiją. Dėkoju, pirmininkė. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime susitarti dėl šio dokumento ir suprantu kolegas, kurie taip pat supranta, kad labai svarbu yra išgyvenant krizę suformuluoti daugiametę sveikatai skirtą programą. Ir aš nebijoju, kad mums pavyks padėti mūsų piliečiams ir kad ES galės suvaidinti savo vaidmenį gerinant jų e, gyvenimo sąlygas. Mes iš tikrųjų nenorėtume dubliuoti šios programos su, kitomis, su kitomis priemonėmis. Mes norime, kad visos e, sveikatos e, srityje gyvenimos programos būtų gyvenimos kuo geriau. Kolegos taip pat kalbėjo apie e, tai, kad mums reikia užtikrinti, jog visi piliečiai galėtų gauti tinkamas sveikatos e, priežiūros paslaugas. Apie tai e, tuo rūpinomės visuomet, bet tačiau tai yra itin aktualu krizės metu. Nes žinome, kad e, kai kurios vyriausybės mažina sveikatos biudžetus. Ir todėl turime būti būdrus ir reikalauti, kad sveikatai skirtas biudžetas būtų tinkamai apsaugotas, kad jis nebūtų mažinamas. Ponas Daly supranta, kad e, sveikatai reikalingas tinkamas finansavimas, jis netgi sugebėjo užtikrinti, jog sveikatai skirtos lėšos, šiai programai skirtos lėšos būtų padidintos. Be to, mes daug kalbėjome apie prevenciją ir iš tikrųjų mes visi suprantame, kad jeigu mes pagerinsime mūsų piliečių sveikatos būklę, tai bus naudinga ir mūsų ūkiui. Geros sveikatos piliečiai galės geriau geriau dirbti. Mes pagalvosime apie tai, kaip galima būtų taip pat atsižvelgti į kolegų pastabas, kitas išsakytas pastabas. Aš lauksiu jūsų pakeitimų ir po to su jumis konkrečiai ir e, asmeniškai galėsime aptarti tai, kaip galima būtų suderinti mūsų nuomonės. Pavadinimas? Taip, man atrodo, kad reikėtų jį pakeisti. Mes stengsimės e, to siekti kiek tai yra įmanoma, nes norime, kad šis pavadinimas parodytų mūsų piliečiams, ką reiškia ši programa, kad jie galėtų jį gerai suprasti. Būtų negerai, jei šis pavadinimas e, sukurtų netinkamą ES e, įvaizdį piliečių akise. Tai tiek, lauksiu jūsų pakeitimų ir dėkoju komisijos atstovui, kuris komentavo šį pranešimą. Ir Be abejo, aš malonumu e, atsakysiu į visų kolegų klausimus. Labai ačiū. Pakeitimus galima pateikti, kaip jau buvo pasakyta, iki gegužės 16 dienos 12 valandos. Balsuosime birželio 20 per komiteto posėdį. offen zur finanziellen Vorausschau. O paskui vyks e, dėrybos ir e, taip pat e, nuo dėrybų dėl finansinės perspektyvos priklausys ir tai, nukeliaus šis klausimas greitai į plenarinę sesiją. Pavadinimas, kaip buvo pasakyta, yra šiek tiek klaidinantis, galbūt neaiškiai apie neaiškiai atsispindi esmė, tačiau turinys yra svarbiausia. O dabar periname prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Mūsų pranešėjas yra Mario Perilo. Pranešimas yra susijęs su Europos regionės plėtros fondų ir tikslu investuoti darbo vietas ir augimą. E, atšaukiamas e, reglamentas 1080-2006 e, metų. E, dabar e, noriu pasakyti, kad turime 15 minučių šiam klausimui apsvarstyti. Ponas Prilo. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai ir glaustai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad e, gėlėte diskusijas e, į šiandieną, nes e, dalyvavau diskusijose dėl Italijos klausimų vakar. Taigi, kai dėl komisijos pateikto pasiūlymo, Tai e, jame kalbama apie naują e, Europos regioninės plėtros e, politiką. Na ir sanglaudos politika yra labai svarbi įgyvendinant Europos 2020 strategiją. Tai yra politika, kuria e, yra remiami įvairūs projektai, e, kurių tikslas yra e, sukurti mažų anglies dioksidų emisijų e, E, ekonomiką. E, pagal komisijos pasiūlymą tik tai 6 procentai lėšų e, turėtų būti skiriami kovoti su klimato kaitos veiksmais. Ir mano manimu, tos skirtos lėšos yra nepakankamos. Šiuo atžvilgiu esu pateikęs pakeitimą, kad būtų padidinta ta suma nuo 6 procentų iki 10 konvergencijos regionams taip pat, kad į e, teminius prioritetus būtų e, galima įtraukti aplinkos apsaugą ir e, paramą išteklių, nu, išteklių naudojimo efektyvumui. Kalbant apie daugelį mano pakeitimų, tai jie yra susijęs su pirmuoju priedu, kuriame kalbama apie bendrus rodiklius kuriais yra įvertinami ERFF pas, fondo pasiekti rezultatai. Kai dėl klimato kaitos ir su ją ja, susijusių e, prevencijos veiksmų, manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ekosistemų atsparumo e, pajėgumų didinimui. Taigi reikėtų parengti tokius konkrečius e, rodiklius, kurie galėtų leisti įvertinti mūsų veiksmus susijusius su biologinės įvairovės užtikrinimu. Aišku, na, Mes turime skirti pakankamai lėšų, kad būtų paskatintas ekonominis augimas, kūriamos darbo vietos, nes e, dabar valstybės narės panaudoja e, šiems tikslams pasiekti tik tai ES e, lėšas. Taigi, norėčiau sužinoti iš kolegų, ar turi kokių nors komentarų. Dėkoju. Dank, Mario Pirillo. Ačiū pranešėjui. O dabar galime pradėti diskusijas šiuo klausimu. Pone Pilara Jūzo, prašome. Dėja be mikrofono. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu trumpai. Visų pirma, turiu pasakyti, kad praeitįje E, šios finansavimo priemonės buvo labai svarbios. Taip pat e, jos labai svarbios ir šiandieną, kalbant apie Europos regionų plėtrą. Norėčiau pritarti tam, ką sako komisija. Taip pat e, norėčiau pritarti ir teminėms tikslams bei e, jiems skirtą finansavimą. E, Dėl pranešėjo pakeiktų pakeitimų norėčiau pateikti keletą pastabų. Pavyzdžiui, pranešėjas siūlo į devintą straipsnį šeštą dalį horizontaliame reglamente rašyti naujus dalykus. Aš tam straipsnio papildymo e, papildymui neprieštarauju, tačiau man atrodo, kad tokiu atveju būtų galima atitinkamai papildyti ir 11 straipsnį. Dėl mažiau įsivyščiusių regionų. Manau, kad atitinkamuosiuose straipsniuose uh, neturėtumėm įrašyti papildomai šeštosios dalies, kuri yra susijusi su mažiau įsivyščiusiais regionais. Dabar dėl 6 procentų sumos. Manau, kad ji, na, neturėtumėm jos didinti, nes e, jau e, ir taip mažiau įsivyščia regionai turi na, patys galėti apsispręsti e, dėl e, lėšų panaudojimo, nes e, būtent tie regionai turi specialių poreikių, kuriuos turėtų patenkinti. Dabar dėl bendrų rodiklių. Pranešėjas siūlo, kad rodikliai turėtų būti aiškiai apibriežti. Aš tam pritariu. Tačiau tuo pat metu reikėtų pasakyti štai ką, kad na, rodikliai neturėtų būti pernelyg griežti ir neturėtų būti numatyta pernelyg daug tokių rodiklių. Ačiū. E, Pone Mana iš ALD frakcijos, prašome. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjų už puikų e, nuomonės projektą. Daugeliu atveju mes galime jam pritarti dėl komisijos pasiūlymo. Jis yra neblogas. Taip pat ir dėl e, teminių tikslų sąrašo. Manau, kad jam galime pritarti. Toliau keletas detalių pas, e, pastebėjimų dėl pačių pakeitimų. Puiku, kad pranešėjas e, sa, iškelia atliekų perdirbimo ir panaudojimo klausimą. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Ta pati galiu pasakyti ir apie viešąjį transportą. E, pranešėjas siūlo padaryti štai kokį pakeitimą vietoj miesto transportos, rašyti viešasis transportas ir mes tam galime pritarti, nes tokiu atveju savoka yra e, labiau e, daugiau dalykų apimanti. Dėl 6 procentų pakeitimo aš dėl to bejoju, nes, e, na, aišku, kad mažiau įsivystę regionai turi mažiau lėšų investuoti į aplinkos sauginius dalykus. Bet manau, kad tų 6 procentų e, kaip privalomos procentinės dalies e, teminėms projektams turėtų pakakti. Dėl rodiklių taip pat klausimas dar neatsakytas, o dėl teminių tikslų, tai šis klausimas yra labai aktualus, taip pat ir regi komitetui ir manau, kad diskusijos šiuo klausimu bus organizuotos ir tenai. Aš laikausi nuomonės, kad pernelyg daug dėmesio šiam klausimui nereikia skirti nes gali kilti rizika, kad tas teminių tikslų sąrašas vėliau bus išplėstas. Ačiū. Dabar žodis Enygos Zagonus. Dėkuoju, pirmininkė. Pranešimas dėl regioninės plėtros fondo žengė teisinga linkme. Manau, kad mes vis tik tai dar turėtume kur kas ambicingesnius tiek tikslus nusibriežti, reikia galvoti apie bioįrovės apsaugą, aplinką, turime nepamiršti strategijos Europa 2020 ir jos tikslų. Ir e, mes turėtume galvoti, kad galima bus taikyti inovatoriškas iniciatyvas transporto srityje, e, siekiant atkurti taip pat bio įvairovę ir plėtojant alternatyvius energijos šaltinius. Mes taip pat turėtume turėti galimybę mm, plėtoti žaliasias inovacijas skirtinguose sektoriuose ir turime mums, tam turime e, nuoseklę strategiją. De, e, nepakanka e, investicijų šiuose sektoriuose, net ir išsivyščiusiuose regionuose. Taip pat kiti regionai, kurie egzistuoja, kurie nėra pakankamai išsivystę ir juose jiems reikia taip pat skirti tinkamą dėmesį, e, galvoti apie naujoves, galvoti apie klimato kaitos tikslus reikia taupiau naudoti energijos išteklius, ieškoti alternatyvių šaltinių, tai būtų labai svarbu. O dėl procento, e, kalbama apie 25 procentus labiausiai išsivyščiusiems regionams, o šeši, nuo 6 iki 15 procentų reikėtų padinti finansavimą mažiau išsivyščiusiems regionams. 45 e, straipsnis Reikia, kad komisija numatytų investicijas ekosistemams, bioįvairoviai stiprinti, kad galėtume prisitaikyti prie klimato kaitos pasiekmių ir imtumės preventyvių priemonių, taip pat tuo pačiu kurtume darbo vietas tai yra svarbus dalykai, kurie atitinka ir strategijos Europa 2020 tikslus ir tvaraus gerbuvio tikslą. Mes turime galvoti, kad rodikliai neturi būti siemi tik tai su kilometrais ar e, panašiais dalykais, bet reikia galvoti ir apie klimato kaitą, e, rizikos prevenciją. Rodikliai turėtų būti tokie, kad jie mums leistų įvertinti ekosistemų būklę. Bet kuriuo atveju E, vystimasis turi būti būtinai siemas su aplinkos apsauga. Dabar komisijos atstovas. Noriu pasakyti, kad vis tik tai e, komisija negalėjo atvykti, nesukeitėme klausimus. Ponas Lėzė, ponia Okonėjo, tik paskui pranešėjus teiksiu žodį. Dėkui. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Mes turėtume paremti komisijos narį Han e, pirmiausia tam, kad užtikrintume, jo klimatas, e, klimato kaita, aplinkos sauga, energijos taupimas e, būtų vertinami kartu. reikia dar labiau padinti numatytus procentus, negu kad siūlo pranešėjas. Esu tikras, kad valstybės narės ir kiti komitetai gal nori sumažinti tą procentą, bet mes turėtume paremti komisarą šioje srityje. Vienas pasiūlymas. Ankstesnėme pranešime tvarus turizmas buvo vienas iš prioritetų, tačiau to nebeliko dabartinėme pasiūlyme. E, galvoju, kad komisija galėtų grįžti prie šio dalyko, nes tvarus turizmas yra vienas iš mūsų komiteto prioritetų. E, kitaip turizmo sektorius mus nelabai supras, jeigu mes neberemtume šios svarbaus elemento. Dėkoju, Sofijo Kony. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Jau buvo labai daug kas pasakyta E, Piteris Lizė e, ką tik sakė, kad reikia paremti komisarą Haną įvairiose srityse. E, įgyventinant šią politinę kryptį mes turėtume tikrai paremti, nes bioįvairovė ir panašus dalykai tikrai labai svarbus. Dėl teminės koncentracijos ir ketvirtojo tikslo buvo kalbama apie mažiau išsivyšius regionus, apie finansavimo padidinimą atitinkamai sričiai nuo 6 iki 10 procentų, tai svarbu. Uh, Kai kurie e, elementai galbūt, kaip pasiūlymai, yra pernelyg platus, kalbu apie trečią straipsnį, kur yra draudžiama e, tam tikras bazinės paslaugas teikti piliečiams, aš nesuprantu, kodėl taip turi būti, reikėtų atsisakyti tokios dalies pranešime. Jau buvo keletą kartų pasakyta, išreikšta nuomonė parlamentui ir rezoliucijose dėl infrastruktūros, kuris susijusi su vandeniu. Teritorinės dar problemos egzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse, e, kai kur daug pasiekta, bet kai kur yra labai e, daug trūkumų ir E, reikia galvoti apie regionę politiką ir galimybės finansuoti tokios infrastruktūros atnaujinimą. Mes turime e, numatyti galimybės vietos valdžios struktūroms užtikrinti kokybiškas struktūras ir reikia paremti vietos valdžią. Dėl inovacijų tvarios plėtros manau, kad Mes turime daug e, dėmesio skirti judumui, pavyzdžiui, elektriniams automobiliams. Taip pat turėtume paremti įvairią įrangą, kuri leistų e, žmonėms pakrauti elektrinius e, automobilius, tiksliau, kitaip tariant, stiprinti infrastruktūrą, kuri aptarnautų tokius automobilius. Dar vienas dalykas - sportas po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis, sportas tapo ES e, kompetencija. E, sportas yra susijęs su visuomenės sveikata ir turime e, taip pat skatinti investicijas į sportinę įrangą, įrenginius. Tai yra teritorinis elementas, regionai turi turėti galimybę investuoti į sportą reikia labai gerai pagalvoti apie šį aspektą, nes tai yra e, dalykas susijęs su sveikatos apsauga. Dabar ponas Piriliu. Dėkoju pirmininkė. E, turiu keletą paskutinių pastabų. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pasisakė. E, labai džiugu, kad na, mano pranešimas tapo labai įdomių diskusijų pagrindu. Aš visiškai neturėjau jokių pretenzijų, e, na, e, parengti tokį išbaigtą e, nuomonės projektą. Dėl tos priežasties aš laukiu pakeitimų, pasiūlymų, kuriuos su kolegomis aptarsime ir ieškosime geriausių sprendimo. Paskutinis pastebėjimas. Komisija mums suteikia labai puikią galimybę peržiūrėti e, reglamentą. Taigi pasinaudokime tą galimybę, kad ateityje e, šis reglamentas e, galėtų būti tinkamai įgyvendintas atsižvelgiant į 27 e, valstybių poreikius. Dėkoju. Ačiū, Mario. Terminas pakeitimams pateikti yra gegužės 14-12 valanda. 20-21 birželio balsuosime mūsų komitete, o birželio 11 regionų komitetas balsuos, regioninės plėtros komitetas, o e, tikriausiai rugsėjai po vasaros atostogų plenarnėje sesijoje bus šis klausimas svarstomas. Dėkuoju. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, e, numeris 18, ponios Okuni pranešimas. ir jai suteiksiu žodį. Pone Okonė. Dėkoju pirmininkė. Kaip žinia, mes jau esame kalbėję apie šį pranešimą. E, Teisėjų kuros priemonių paketas susijęs su svarbiais trim tikslais. Pirmiausia, pagerinti elektroninio identifikavimo sistemą savanorišką sistemą, taip pat užtikrinti, kad nebūtų e, plėtojamos skirtingos e, technologijos ir taip pat padėti galvijų sektoriaus e, sektoriui teikiant informaciją. Šis klausimas dar nėra iki galo išspręstas, bet norėčiau priminti Jums, kokia buvo istorija susijusi su šių priemonių paketu. Komisija 30 e, e, rūpjūčių pernai e, pateikė du teisėkuros pasiūlymus. Aš spalį buvau paskirta pranešėja ir pateikiau dar sausį pasiūlymus dėl savo būsimo pranešimo, bet iškilo problema dėl kompetencijos tarp mūsų komiteto ir Žemės ūkio komiteto ir procedūra e, buvo įstrigusi vos ne pusiai metų. E, bet visai neseniai e, komisija paskelbė išvadas ir mūsų komitetas tapo kompetentingu po ginčių ir uh, Komisija balandžio ketvirtą paskelbė tam tikras modifikacijas savo pasiūlymo. Mes e, prašome komisiją, paprašėme komisijos pristatyti naujoves, modifikacijas dėl šios dienos klausimo. Ir būtų labai gerai sužinoti, kas pasikeitė jos pasiūlymuose. Labai ačiū, prašom komisijai žodis. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjai, ponė Okonį, už tai, kad paprašė mūsų pasakyti. Labai teisinga tai, ką ji pasakė. Komisija e, pateikė pirmąjį pasiūlymą e, pernai rūpjūti, visos kolegijos komisijos patvirtinta ir paskui matėte e, balandį pasirodė mūsų pakeistas, pakoreguotas pasiūlymas ir paaiškinsiu, kodėl mes e, savo pasiūlymą pakeitėme. E, būtų labai gerai paaiškinti tuos dalykus, tada sumažės pavojus, kad nesusipratimas koks nors įvyks tarp mūsų ir komiteto narių. Kaip žinia, pirmasis pasiūlymas, kuris buvo patvirtintas pernai rūpjūtį, e, buvo skirtas tam, kad e, būtų užtikrintos vienodos sąlygos įvedant sankcijas, jeigu nebus laikomas reikalavimų e, susijusių su gyvūnų ženklinimu ir identifikavimu. Pagal 22 pirminio pasiūlymo straipsnį buvo numatytos komisijos tam tikros sąlygos ir buvo numatyta vienintelė priemonė sankcijoms įgyvendamieji e, teisės aktai. E, paskui pasigilinę į 22 straipsnį komisijos e, teisinės tarnybos atstovai pasiūlė pateikti naują pasiūlymą, kuris paaiškintų komisijai suteiktas galės ir taip pat numatoma naujas galės suteikti komisijai pagal sutarties 90 straipsnį priimti deleguotosius aktus, kurie patvir... papildytų e, pagrindinius aktus dėl administracinių nuobaudų e, pagal 298 sutarties straipsnį e, numatomas šios priemonės, taigi jūs uh, gausite paskutinį pasiūlymą, tai turėtų būti mūsų darybų tarp institucijų pagrindas. 22 straipsnis, 3 pastraipos yra pakoreguotos, jos papildo komisijos įgaliojimus dėl deleguotojų aktų. Jūs labai gerai žinote, kad kaip yra su teisės aktais, reikia e, suderinti tekstą, pagrindinę dalį su konstatuojamosiomis dalimis, nes e, tą padarėme dviejų konstatuojamųjų dalių atveju. Bet e, svarbiausia yra komisijos įgaliojimų praplėtimas 22 straipsnėje dėl sankcijų taikymo. Taigi tiek, nieko daugiau, aš atsakysiu jūsų klausimus, jeigu jų turėsite. Ačiū pirminkė. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau kalbės šešėlėm pranešėjai. Pirmiausia, Dagmar Rodberent. Dėkuoju ponė pirmininkė ir dėkuoju pranešėjai, ponė Jokony ir dėkuoju komisijai. Kolegė ką tik pabrėžė, jog komisijos įgaliojimai šioje srityje yra gan svarbus. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad kai jūs kalbate apie deleguotusius aktus, labai svarbu būtų, kad jūs nepamirštumėt, jog ir parlamentas taip pat turėtų turėti galimybę tarti savo žodį. Aš negalėsiu frakcijai rekomenduoti pritarti šiam dokumentui be pakeitimų. Pane Okonė taip pat kalbėjo, kad reikia dar aptarti elektroninio identifikavimo klausimą, privalomo elektroninio identifikavimo klausimą. Dar reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų taikyti ir toliau valstybės narėse turimą savanoriško galvijų identifikavimo sistemą. Aš tikiuosi, kad mes galėsime visi pasikliauti Žemės ūkio komitetu, nes būtent tenai vyks svarbiausias balsavimas mes galėsime tik tai šį beitą šiek tiek pakoreguoti. Tai tiek, nors iš esmės aš turiu gan griežtą nuomonę dėl savanoriško ir privalomo galvijų identifikavimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras. Jam galima pritarti. Elektroninis identifikavimas Manau, kad tai yra ta priemonė, kurią mes turėtume skatinti ir remti. Tačiau aš nepritariu siūlomam dokumentų rengimo grafikui. Komisija savo pasiūlyme sako, kad reikėtų atsisakyti savanoriško elektroninio identifikavimo e, sistemos. Tačiau panašu, kad siūloma tai padaryti pernelyg greitai. Šis pasiūlymas neprieštarauja kitiems ES aktams ir todėl aš nematau jokių problemų ir aš manau, kad mūsų frakcijai komisijos pasiūlymas yra visiškai priimtinas. Dėkuoju. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Taigi žodį suteikiu dar kartą pranešėjai Sofijo Kony. 20 minučių, ne dabar aš turiu, ponė pirmininkė. Taigi, kalbėdama apie naują komisijos pasiūlymą, galiu pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė Dagmar, tai iš esmės jis nekelia didelių problemų. Iš pradžių mane šiek tiek nustebino pasiūlomi pakeitimai, nustebino tai, kad jie siūlomi būtent dabar. Tai yra praėjus septyniems mėnesiams po pirmojo pasiūlymo. Tačiau aš žinau, kad kolegos puikiai supranta, kad deleguotieji aktai yra procedūra, kuri labai tinka Europos parlamentui ir todėl e, aš neturiu jokio pagrindo, jokio argumento tam, kad e, nepritarčiau šiam dokumentui. Galima būtų be abejo kalbėti labai daug apie pasiūlymo smulkmenas, tačiau apie tai mes kalbėsime kitą kartą, nes šį, e, šiandien mes aptarėme iš esmės tik tai procedūrinius dalykus. Dėkuoju. Norėčiau Jums priminti tuomet, kad pakeitimus Pakeitimų nebegalima jau pateikti. Pranešėjai dėl to susitarė su šešėliniais pranešėjais. Aplinkosaugos komitete mes balsuosime netrukus, o į plenarinį postą šis dokumentas pateks rugsėjo mėnesį arba spalį. Taigi visiems dėkoju, linkiu visiems skanių pietų ir pasimatysime arba šiandien vakare, arba jei ne, tai tuomet rytoj plenarnėme posėdėje. Dėkuoju.